žmonių manina, kad ES yra labai neaiški, da, biurokratiška ir niekas nevaldo iš tikrųjų sprendimų prieimimo proceso. Bet ES išleidžia didžiulės mokesčių mokėtojų sumokėtas sumas, kaip matome šio biudžeto, ir ne visuomet atsižvelgime paprastų žmonių interesus. Tačiau panašu, kad šiam parlamentui nieko met negana. Europos parlamentas siūlo bi, dar didesnį biudžetą, nei kada nors turėjome kada nors anksčiau. Tačiau demokratija yra susijusi su žmonių gebėjimu kuri, reaguoti į tai, kas vyksta. Ir aš manau, kad tai yra natūralu, ypač kai kalbame apie susidarumo principą. Ir todėl mes siūlome, kad Europos parlamentas išjungtų tą autopilotą ir pradėtų gerbti subsidiarumo principą ir leistų nacionalinėms vyriausybėms spręsti, ar priimti pačioms sprendimus, ar perduoti tokią teisę Bruseliui. Jūs e, ken, ken, ket, jūs pakenksite e, centrinių vyriausybių da, e, įsipareigojimams ir piliečiams. Ir aš todėl, būtent ir todėl mes nusprendėme pasitraukti. Dėkoju, toliau ponas Zdechovski, EPP frakcijos narys. Dėkoju. Aš turėčiau sureaguoti tai, apie ką kalbėjo kolegos iš Bre Brexito partijos. Gal uh, skirtingai nuo šių kolegų, da, aš esu apsilankęs keliose agentūrose, esu matęs, kaip jos dirba. Ir aš žinau, kad šis biudžetas yra pagrystas sutarimu. O tas su, su, susitarimas. Uh, atsirado, kai gavome komisijos pasiūlymą, pateikėme jam pakeitimus ir taip Europos parlamentas taryba siekia po, po to susitarti dėl bendro biudžeto. Aš negyvenu kažkokiam burbulė, kaip kai kurie kolegos, kuriems atrodo, kad mes esame visiškai atitrūkę nuo mūsų piliečių. Kitaip nei uh, jūs, aš skaitau auditorių parengtas ataskaitas ir aš žinau, kad mums reikia daugiau lėšų skirtų, skirta, mums reikia didinti finansavimą GSA agentūrai. Ši agentūra, kosmoso agentūra, yra atsakinga už Galilėjo projektą. Ir ji yra labai reikalinga. Jai reikia skirti papildomai daugiau nei 2 milijardus eurų. Jos vykdomi projektai padės užtikrinti didesnį saug, mūsų piliečių saugumą, padės mums taip pat įdėkti naujausias e, technologijas. Todėl aš tikiuosi, kad mums pavyks surasti e, šią agentūrą reikalingas lėšas ir kad pirmininkaujantį šalis susitvarkys su šią užduotimi ir kad ir tarybai, ir, tarybai, ir Europos parlamentui pavyks susitarti. Ponas Sokol iškėlė mėlynąją kortelę. Ar jūs e, atsakytumėte jo teikiamą klausimą? Taip, prašome. Labai dėkoju. Ponės Dehovski, jūs minėjote kolegas iš Brexito partijos. Aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jums atrodo, kodėl jums atrodo, jie yra tokie nepatenkinti? Juk jei nebūtų ES, tuomet mes apie tuos žmonės niekuomet ir nebūtume sužinoję. Kodėl jie meluoja? kodėl skleidžia dezinformaciją. Jų šalis gavo e, nemenka finansavimą iš ES, buvo taip pat mokama ir gražinamoji e, įmoka. Kodėl jie yra nepatenkinti? Dėkoju Jums. Aš manau, kad man net 30 e, sekundžių nereikės tam, kad aš galėčiau sakyti į šį klausimą. Aš Beje, esu studijavęs psichologiją Austrijoje ir aš galiu Jums pasakyti, kad esu išnagrinėjęs daugybę atvejų, kai žmonės patiria frustraciją. Ir aš manau, kad aš tarp Brexito partijos narių aš matau tam tikrų klinikinių frustracijos atvejų. Mm. Dėkuoju. Toliau ponas Deutsch. EPP frakcijos narys. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Kai kas teigia, kad nėra gero biudžeto. Yra arba patvirtintas biudžetas, arba atmestas biudžetas. Taigi, gerbėmėjai kolegos, aš svajojau, kad rytoj balsuodami Mes e, patvirtinsime 2020 metų biudžetą. Tikiuosi, kad rytoj mes jį galėsime patvirtinti. Ir aš raginu jūs visus pritarti šiam biudžeto projektui. Net jeigu jums ir ne viskas tinka, jeigu jūs turite kokiu nors nugastavimu ar susirūpinimu. Kodėl? Aš to prašau. Todėl, kad Europos parlamento pasiūlyme yra paminėtos kai kurios iniciatyvos ir tam tikri pakeitimai, kurie padės mums 3 milijardais padidinti 2020 metų biudžeto lėšas skirtas sanglaudos politikai. Tai padės mums žengti į priekį, tai padės mums užkirsti kelią tokiai situacijai, kai problemos tik tai kartosis. Aš kalbu apie tas problemas, kurias mes patyrėme per praeitį finansavimo laikotarpį. Ir todėl aš remiu šį biudžetą. Dėkuoju. Toliau ponas Kirstos. Kirstos. EPP frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kreiptis į kolegas iš Didžiosios Britanijos. Nesirūpinkite dėl Europos ir dėl, e, dėl mūsų biudžeto. Mes e, turime labai aiškes taisyklės ES ir e, ir e, kalbama apie 3 procentus bendrų nacionalinių da, e, įplaukų. O Borisas Johnsonas e, da, minėjo 4-5 procentus. Taigi jūsų Didžiosios Britanijos tikslas yra skirti 4-5 procentus bendrų nacionalinių pajamų, mes siūlome tik tai 3. Akivaizdu, kad ateityje mums reikės papildomų finansų, papildomų lėšų ir aš manau, kad taryba turi padaryti viską, kad skirtas finansavimas būtų vis dėlto deramo lygio. Dėkuoju toliau, panas Jarūbas. Chcę zacząć od gratulacji dla sprawozdawczyń osiągnięcia trudnego kompromisu. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus už tai, kad rado gerą kompromisą. Aš pritariu, ES turi būti aktyvesnė svarbiausiose veiklos rytise ateinančiais metais. Taigi mūsų biudžetas turėtų būti padidintas 2,7 milijardo eurų lyginant su komisijos pasiūlymu. Mes pasiūlėme 121 milijardų eurų e, klimato kaitai, Erasmusui, e, vismarkiantiniam verslui ir jaunimo dar išimtumui, mokslo tyrimams taip pat ypatingai svarbiems tyrimams vėžio srityje. Taip pat mums reikia kovoti su afrikiniu keuliu maru. Tai labai svarbi lyga, kuri, nuo kurios nukentėjo daug šeimų, taip pat ir Lenkijoje. Taip pat e, siūlau naujovišką programą stebėti tamsų juodai tinklą. Mes pasisakytumėm už atitinkamas tarnybas, kurių tikslas būtų apsaugoti piliečius nuo neteisėtos veiklos tamsiame internete. Ponios ir ponai, tikiuosi, kad rytoj šis kompromisas bus, e, susilauks e, daugumos. Dėkoju dabar Hava, EPP frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos nary, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti. Aš esu naujai išrinktas parlamentaras ir man buvo šiek tiek baisu, kad aš liksiu vienas šioje didelėje salėje. Matau, kad žmonės pasisako ir išeina. Man atrodo, demokratiška būtų pasilikti ir išklausyti kitų nuomonę, kad suprastumėm, kokios yra kitų problemos, nes kalbame juk apie solidarumą, apie ES. Nenoriu čia nieko aišku barti, bet uh, E, likti čia ir pasiklausyti kitų nuomonės turėtų būti mūsų darbo dalis. Aš nepritariu e, apkarpimams ir nebalsuosiu už apkarpimus, ypatingai todėl, kad aš e, man rūpi vietinių bendruomenių tvarus vystimasis. Mes Negalime prašyti veiksmų, rezultatų, bet skirti mažai lėšų. Mes norime būti lyderiai kovojant su klimato kaita. Mes norime geriau e, pasiruošusių darbo rinkai e, jaunų žmonių. Mes norime skaitmeninių išmanių mie, miestų. Mes norime didesnės įtraukos ir socialinės Europos. Būtent todėl mums reikia atsakingo biudžeto. Būtent todėl reikia pasilikti debatuose iš, išklausyti vienus kitus, vieniems kitus ir dėrėtis. Pone Spirakė iš APP frakcijos. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai, taryba. Mm, jeigu pažvelgsite 20 metų biudžeto tikslus - darbo vietų kūrimas, moksliniai tyrimai, jaunimo garantija ir EFSI gebėjimai atsverti kitus, kitų fondų eilutes. Tai reiškia, kad kitam laikotarpiu, 21-27 metų laikotarpiu, E, reikės e, sukaupti drąsos, mums reikia e, taip vadinamo tinkamo pereimo. Tai yra be galo svarbu tokioms šalims kaip Graikija. Mes turime rasti lėšų sumokėti už klimato kaitos programas ir kitas svarbės programas. Man atrodo, reikia dar kartą peržvelgti tos siūlomus apkarpimus ir pažiūrėti, kur dar, yra, e, kur dar galime būti lankstesni. Dėkoju. Pasisakymai baigti. Penki norintys pasisakyti spontanišką tvarką. Čiuha iš SND frakcijos bus pirmas. Dėkoju, pirmininkė. Teodor Čiuhodar esu. Aš esu greitosios pagalbos gydytojas. Ten E, taip pat yra ir chirurgų. Šioje salėje labai mažai kalbėta apie mediciną. O tai yra gyvybės e, gelbėjimas. Naujoji programa Rescue, kurią aš palaikiau, 165 milijonai eurų jai bus ir to įskirti. Ir labai svarbu kad taip ir būtų, nes čia mes kalbame apie stichinės nelaimės, apie gaisrus, apie liūtis. Balsuokime rytoj dėl to. Taip pat reikia tinkamų priemonių intervencijai ir prevencijai. Būtent todėl pacientų, busimų pacientų vardu prašau komisijos ir tarybos atsižvelgti į Europos civilinės apsaugos mechanizmą. Šiam mechanizmui reikia logistinių priemonių ir terapeutinių gebėjimų e, sunkiai sergantiems pacientams, traumuotiems pacientams. Labai svarbu, kad būtų pakankamai e, finansuojamos šios pro programos ir labai norėčiau, kad jaš ligoninė būtų įtraukta į šią programą. Taip pat e, labai svarbu pakankamai lėšų skirti e, programai, kuri kovoja su vėžiu Europos lygių. Dėkoju, tikrai norėčiau, kad daugiau kalbėtume apie sveikatą, nes tai yra labai svarbu. E, mūsų vienybę galim panaudoti ir užtikrinant geresnę sveikatą. Ačiū, minutė yra tik tai skiriama. E, Ponas Olas išgūja minutę. Komisija kalba apie tai, kad reikia teikti prioritetą augimui, taip pat klimato e, kaitos problemas, e, žmogaus teisės ir jaunimą, tačiau nuolatinis augimas nesuderinamas su kova su klimato kaita. Didėjant augimui daugėja ir emisijų. E, iš tikrųjų, mes susidurėme su E, netidėliotiną situaciją ir nesimame veiksmų. Taip pat manau, kad e, reikėtų mobilizuoti daugiau biudžeto e, lėšų. Taip, aišku, gerai yra taupyti juodai dienai, jeigu viskas gerai dabar, bet nėra viskas gerai. Daug skursta žmonių, e, visoje Europoje mažos įmonės taip pat e, vos kapstosi. Mm, kodėl mes norime taupyti šituos pinigus užuot sprendę neligybės problemas? Kalbame apie žmogaus teisės, taip, tai yra didžiulė problema teisę į e, atlyginimą, kuris leidžia išgyventi, į, į sveikatos priežiūrą, į būstą. Kodėl mes apie tai nekalbame? Mm, kodėl nekalbame apie Europos vertybės, paramą NVO? E, jos taip svarbios yra demokratijai ir teisės viršenybei. O kaip dėl teisės viršenybės ir katalonų įkalinimo? Mm, kaip dėl e, Giuliano Sandžio įkalinimo? Yra per daug netitikimų jūsų požiūrėje. Ačiū. Dabar ponas Sokol iš EPP. Dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Klimato kaitos, klimato kaita, technologinė plėtra, geopolitiniai iššūkiai, migracija, visi šie aspektai e, dabar e, yra labai aktualūs ES. Džiaugiuosi, kad parlamento pasiūlymas kad parlamento pasiūlymas yra pats pažangiausias. Ir mes nepamiršome nei sanglaudos politikos, nei BŽUP, kuri sudaro solidarumo pagrindą, kuriuo ir paremta ES solidarumo su mažiau išsivyščiusiomis valstybėmis narėmis, kaip kad Kroatija, iš kurios ir esu. Parlamentas taip pat pasiūlė padidinti Horizonto 2020 programą 1 milijardų eurų. Ir mums reikia e, e, lygia teisio paskirstimo pagal regionus. Kalbant apie Horizonto 2020 programą, e, pernelyg daug pinigų yra skiriama E, turtingoms šalims, kur yra gerai išvystyta infrastruktūra ir kurios turi konkurencinį pranašumą, lyginant su mažiau išsivyščiusiamis valstybėmis narėmis. Manau, kad reikia išlyginti šias startinės pozicijas valstybėse narėse e, per sanglaudos politiką, kad ir mažiau išsivyščios šalis galėtų pasivyti. E, kitas šalis ir kreiptis dėl finansavimo iš 20, Horizonto 2020 programos. Dėkoju. Dabar ponas Marodžetskis iš socialistų frakcijos. Prašom. Mano vardas yra Mavridis. Nieko tokio. Visi, kas, tik, kas nori e, stiprios Europos, turės kovoti už tai, kad e, būtų skirta tam pinigų, lėšų. Komisarė, aš girdėjau, kai jūs kalbėjote apie projektus e, susijusius su Turkija, kurie turi pridinės vertės Europos Sąjungai. Na, komisijos nariai, jeigu tai būtų paskutinio parlamento kadencijos pradžia ir jeigu mes su jumis čia aptarnėtume e, biudžetą, ar Galbūt tuo met, prieš penkerius metus, e, būtų tai ir protinga buvę daryti. Taip ir darėme. Tačiau kasgi nutiko? Turkai ir toliau e, žlugdo demokratiją šalyje, e, Šiaurės Sirijoje, Afrinė. Taip pat veržėsi į Kiprą, ten steigia ekonominę zoną. Mm. Norėčiau paklausti tiesiogiai jūsų, ar manote, kad tokie patys metodai pasiteisins ir po penkerių metų? Dėkoju. E, iš Renių, ponas Keller. E, e, mūsų sprendimai turės poveikį visoje Europos Sąjungoje bus e, e, ribojamos įvairios institucijos stabilumo ir e, augimo pakto. Kalbame apie įvairius iššūkius - senėjančią populaciją, aplinką, tyrimų ir inovacijų trūkumą ES ir daug kitų sričių, kur nepakankamai investuojama. Ne tik ES nepakankamai investuoja, bet ir nacionalinės vyriausybės turi būti įsipareigota peržiūrėti ateities investicijas į infrastruktūrą į plėtrą, į e, ilgalaikį ekonomikos augimą. Taigi stabilumo paktas ilgalaikis e, trukdo e, šito pasiekti. Ir man atrodo, kad šis biudžetas yra tik mažas viso bendro iššūkio aspektas. Taigi raginu jūs panagrinėti šį paktą ir e, išlaisvinti e, vyriausybės, kad jos galėtų vykdyti ilgalaikės investicijas į švietimą, infrastruktūrą ir kitas svarbės rytis, kurios e, įneš daugiau dinamikos į Europos Sąjungoje. Sąjungą. Dėkuoju. Baigiame spontaniškų pasisakymų procesą. Teikiu žodį komisijos vardu, komisijos nariui Oettingerui. Pirmininkė, ponios ir ponai, Su savo darbuotojais pasižymėjau visas jūsų mintis, kritiškus argumentus, pasiūlymus. Ir per ateinančias valandas ir dienas įvertinsim viską dar kartą. Ir jums pateiksime dar vieną pasiūlymą ir po jūs atsižvelgsime taip pat į jūsų sprendimą rytoj ir tai, ką pasiūlė taryba, jų pasiūlymus jau gavome. Taigi visą tai įvertinsime. Europos parlamente kalbama labai daug apie rezervą ir sąlygas. Tikimės, kad biudžetas ateinantiems metams visgi galės būti įgyvendintas. Man labai patiko pono Valės pasisakymas, norėčiau apie tai pakalbėti. Ar augimas yra ekonomika, ir ekonomika yra blogai savaime klimatui? Aš nepritariu. Aš įsivaizduoju ir tokį ekonomikos augimą, kuris nekenkia klimatui, kuris netgi ir yra klimato atžvilgių neutralus. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, paslaugų sektorius, paslaugos, švietimas, vaikų priežiūra, ar tai gali Ar tai gali didinti augimą? Taip, bet ar didina e, išmetalus? Ne, nieko neturi bendro su CO2. Taigi svarbiausiai, kurioje vietoje turėtų ekonomika aukti. Antra, pavyzdžiui, energetika. Jeigu mes skatinsime e, vėjo energiją, taip pat ir Airijoje, Taigi klausimas, kaip e, varis, aliuminis, e, betonas yra gaunami tai energetikai. Galima gauti e, čia vietoj. E, ir na, geresnėm sąlygom ir klimato atžvilgių, arba galima importuoti brangiau ir neaišku, kaip pagaminta. Taigi e, BVP augimas nėra tiesiogiai susijęs su CO2 išmetalų didinimu. Ir per pastarąjį e, dešimtmetį ES ekonomika stipriai paaugo, bet CO2 išmetalai stipriai sumažėjo. Taigi ES e, ir augimas, ekonomikos augimas yra įmanomas, ne didinant klimato, e, klimato kaitai netinkamų sąlygų. Pavyzdžiui, Bulgarijoje, Kroatijoje jiems reikia tokios pačios gerovės kaip ir Dublinė ar kitose miestuose. Būtent todėl tas, ta augimo politika yra mūsų politikos dalis ir tai tikrai nereiškia, kad didės emisijų kiekis arba klimatui nenaudinga veikla. Dėkoju. Ponas Tilikainen tarybos vardu, prašom. Thank you, Madam President. Honorable members. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai e, ponai ir ponios, e, gerbiamas komisijos nariai įdėmi klausiausi jūsų įsakomų argumentų, kuriuos jūs išsakėte per šią labai įstringą diskusiją. Aš norėčiau padėkoti ši, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, komiteto pirmininkams bei tų, kas pasisakė frakcijos vardu už labai aiškę nuomonę. Akivaizdu, kad tai, ką Jūs pasakėte, labai aiškiai išdėstė Europos parlamento prioritetus ir aš apie juos informuosiu kolegas taryboje. Kažkas per šiandienus vykstančią diskusiją paminėjo, kad turėsime siekti sutarimo. Taryba darys viską kad mes užmėgstume konstruktyvų dialogą, kuris leistų mums susitarti dėl 2020 metų biudžeto iki numatytos, sutartyje numatyto termino. Dar kartą dėkoju Jums už dėmesį. Dėkoju. Toliau žodį suteikiamas poniai, poniai Holma ir pranešėjai. Gerbiamas komisijos nary, tarybos atstovai, kolegos, pirmiausiai norėčiau priminti tai, ką ponas Kra sakė. Jis kalbėjo apie nacionalinės kompetencijas ir sakė, kad Europa nieko gero neduoda ir kad suprieš, susipriešina su e, piliečiais. Ar jūs iš viso gilinotės į tai, kas yra, kokių yra agentūrų, ar pavyzdžiui, kad yra agentūra, kuri tyria vėžio gydimo galimybės, dirba su universitetais, ar jūs dirbote su kitais mokslininkais, Pavyzdžiui, energetikos e, e, srityje, pavyzdžiui, e, sunkiųjų metalų pramonė, kaip komisijos narys kalbėjo, kai, kiek teršia chemijos pramonė. E, ir kad gali būti sunkioji pramonė visgi netokia kenksminga klimatui. Visa tai yra konkretūs dalykai ir jeigu jūs sakot, kad yra nepra, beprasmiška imtis priemonių kovojant su klimato kaita, tai patikėkit, kad uh, Tai yra tikrai tikslinga. Mes norime būti modernus, konkurencingi, klimatą saugotume, kad mes vykdytume mokslinius tyrimus, kurie mūsų konkurencingumą didintų. Būtent tokie yra mūsų tikslai. Ir tikrai yra prasminga dirbti kartu. Gerbiama Suomija, pirmininkaujanti valstybė. Norėčiau daugiau bendro įsipareigojimo. Mes kaip parlamentas žinome, kad ir mes turime nusileisti ieškoti kompromisų, bet labai svarbu, kad ir taryba, nu, na, bent milimetrų pasislinktų į priekį. Ir tikiuosi, kad dar prieš lapkričio 15 pasikalbėsime ir kad tikrai verta kalbėti apie šios klausimus, kartu ieškoti galimybių susti stiprų signalą tam, kad Britai, e, kurie pabrėžia tą neigiamą pusę, e, na, aš savo kolegoms iš Britanijos galėtų pasakyti, kad Europos audito rūmai e, turi priekaištų ir Didžiai Britanijai, ne tik tai kitoms šalims. E, ir e, Velsui, kad netitinka tam tikrų standartų ir taip toliau. Taigi norėčiau, kad mes draugiškai bendrautumėm, jeigu padarėme klaidų, ištaisykime jas, nesvarbu, ar Didžiojo Britanijoje, ar Vokietijoje, ar kur kitur, bet tiesiog mums reikia gero biudžeto, reikia pagarbos vieni kitiems ir reikia biudžeto, kuris mus veda į priekį. Tai man yra svarbiausia. Dėkoju. Gardia Saval Rubial. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, pone Holmaier, labai puikiai apibendrino šias diskusijas. Aš irgi norėčiau pabrėžti, kad jeigu ir yra e, lanksti institucija dėrybose dėl biudžeto, tai būtent Europos parlamentas mes toliau būsime lankstus. E, ir aš tiesiog norėjau padėkoti poniai Holmaier už puikų darbą ruošiant šį biudžetą. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo ruošiant mūsų poziciją poziciją ir, na, beveik atsisveikinu, nors nežinau, gal ir su ponu Oettingeriu mes dėrėsimės, o gal su ponu Han, nežinau, bet noriu padėkoti ponu Oettingeriui už darbą, nes mes tikrai daug ilgai dėrėjomės, net ir naktimis, ir visą laiką dirbome labai konstruktyviai. Jis visą laiką gynė Europos biudžetą ir visą laiką pasitelkdavo konkrečius skaičius ir pateikdavo pavyzdžius, kaip kažką apkarpius nukenties labai konkretus projektai. Taigi dėkoju ir tikiuosi, kad greitai pasimatysime. Dėkoju. E, dabar šis klausimas yra baigtas. Rytoj balsuosime. Prieš perinant prie kito darbo atverkės klausimo, norėčiau jūs informuoti. Įtrė Libė ir Jūri komitetai e, vakar e, pateikė pasiūlymus. Teksto koregavimų jokių prieštaravimų negavome, todėl pagal darbo atvaikos taisyklių 231 e, taisyklę e, Tie pakeitimai yra patvirtinti. Dėkoju. Na, o dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Tai Petris Sarvama pranešimas 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos prieglašio paramos biuras. Tai A90011 2019 metų dokumentas. Prieš pradedama diskusijas norėčiau pasakyti, kad spontaniškų pasisakymų procedūra arba melinųjų kortelių procedūra gali būti vykdoma ir elektroniniu būdu. Todėl prašau ir diskusijas atsinešti elektroninės balsavimo korteles, kad galėtumėt paprašyti žodžio pagal šias dvi pro procedūras. Taigi dabar suteikiu žodį keturioms minutėms ponui Petri Sarvama. Jis yra pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti audito rūmams, Europos komisijai, agentūrų tinklui ir šiam parlamentui ir jo darbuotojams už labai vertingą darbą vykdant 2017 m. biudžeto vykdymo procedūrą. Šiandien mes kalbėsime apie paskutinį dokumentą, kuris turėtų būti tvirtinamas. Mes žinome, kad agentūrų veikla yra labai matoma valstybės narise ir jį paveikia piliečių kasdienį gyvenimą. Tai uh, itin pasakytina apie Europos prieglapščių paramos biurą EASO. EASO. E Žinome, kad nuo 2015 metų ES krečia migracijos krizė. Ir nepaisant to, kad atrodo, kad šiandien mes jau da, sugebėjome suvaldyti da, migrantų srautus, mums vis tiek reikia, da, kad aktyviai veiktų Europos prieglaišių paramos biuras tam, kad būtų užkirstas kelias galimoms krizės pasikartojimams. Ir būtent todėl ES biudžeto skiriamos lėšos turi būti naudojamos veiksmingos. Ir kiekvienu atveju, kai yra išsiaiškinam, kiekvienu atveju reikia užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui, netinkamam lėšų naudojimui. Deja, Europos prieglapščio paramos biurų nepavyko to padaryti 2017 metais. 2000, audito rūmai e, parengė ataskaitą dėl to, kad e, šios agentūros pajamos ir mokėjai. Parengė ataskaitą dėl e, visų agentūrų išlaidų ir pajamų teisingumo ir tvarkingumo, išskyrus Europos prievaršių paramos biuro atveju. Dėl to labai ap, apgailėstaujame. Audito rūmų, rūmai taip tokią nuomonę patvirtino dėl to, kad nesilaikom viešų pirkimų ir samdymo procedūrų. Todėl 2019 metais Europos parlamentas nusprendė atidėti biudžeto vykdymo įvykdymo patvirtinimo suteikimą vykdomajam direktoriai. Ir taip pat nusprendėme atidėti sąskaitų uždarimo procedūrą. Ir biudžeto kontrolės komitetas balsavo beveik vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti 2000, JASO 2017 metų biudžeto įvykdymo. Dėl tokių priežasčių. Pirmiausia, Olafas įsiaiškino ir įrodė, kad yra faktų rodančių, kad pažeidžiamos yra viešų pirkimų procedūros, lėšų netinkamai pasisavinamos lėšos, da, sam, nesilaikoma samdymo politikos, da, darbuotojai kartais yra persekiojami. Antra, matome, kad visi šie netitikties atvejai yra sistemingi. Tai rodo, kad neveikia kontrolės sistema. Ir trečia, klaidų susidarius. Su, su netit... reikalavimu netinkančiais mokėjimais susijusių klaidų suma sudaro nemažai kaip 7,7 milijono eurų. Tai yra beveik 10, daugiau nei 10 procentų visų EASO mokėjimų. Mes suprantame, kad 2017 metai buvo metai, kai e, agentūrai vadovavo ankstesnės vykdomasis e, direktorius. Ir mes suprantame, kad naujai paskirti vadovai yra pasiryžę įgyveninti ambicingas reformas, ypač stiprinant vidaus kontrolės sistemas. Apskritai mes negalime daryti kompromisų dėl gero valdymo ir e, tinkamo finansų tvarkymo ES. Europos parlamentas, tikiuosi, tikrai nepritars tokiems kompromisams. Ir dėja, esant tokioms aplinkybėms, mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik nepatvirtinti EASOS 2017 m. finansinių, finansinių metų biudžeto įvykdymo. Ponas Atingeris, Europos komisijos vardu. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Ponas Sarvama buvo pranešėjas, norėčiau padėkoti jam už darbą. Manau, kad jis tikrai įsigilino į 2017 metų biudžeto įvykdymą ir dabar mums pristatė šią situaciją. ESO biuras yra labai svarbus migracijos politikai ir taip pat patariant valstybės narėms migracijos politikos klausimais. Šio biuro darbas yra labai svarbus, kuriant bendrą prieglopšio politiką. Žinoma, reikia e, žengti žingsnius į priekį, imtis papildomų veiksmų, kad šis biuras galėtų vaidinti savo vaidmenį, būtų pa, patikimas ESO yra valstybių narių partneris, e, padeda kurti migracijos ir prieglopščio sistemą, ypač toms šalims, kuriuose yra labai daug prieglopščio prašytojų. Taip pat, e, kai valstybės narės savanoriškai priima prieglopščio prašytojus, šis biuras irgi gali padėti nacionalinių sistemų harmonizavimui ESO sukūrė atitinkamus standartus, kurie galioja visoje Europoje. Valstybės narės turi teisę naudotis ESO biuro pagalba, pavyzdžiui, užklausti apie padėtį kilmės šalyse. Šio biuro darbo svarba yra be galo didelė. Būtent todėl komisija labai rimtai žiūri į ESO veiklą, kad nenukentėtų jo autoritetas. 16 metais buvo e, nuo 16 metų bandoma pagerinti šios agentūros veiklą ir mes e, peržiūrėjome procedūras įdarbinimo, e, valdysenos ir kitų, kitose srityse. Mes ESO e, vadovybę, vadovai patarėme ypatingai biudžeto klausimais, įdarbinimo klausimais ir toliau mes tą patį darysime. Tačiau visiems mums turi būti aišku, kad ES yra dviejų tipų biurai. Tai yra vykdančiosios agentūros ar biurai, kurios e, įgyvendina sprendimus, yra kaip komisijos atšakos, bet mes turime ir decentralizuotas agentūras, Nes būtent taip mes ir norėjome tokią struktūrą sukurti. Ir ten komisijo, komisijos atsakomybė yra tik tai labai ribota. Mes žinoma, žinoma, kad valdyboje sėdi visų valstybių narių atstovai, komisija turi tik tai dvi vietas atstovaujamasis vietas. Ir pirmiausia, pati vadovybė yra atsakinga. Tos decentralizuotos agentūros yra kažkur tarp parlamento, tarybos ir komisijos tame trikampyje. Ir ta priežiūra funkcijos, e, teisinė priežiūra nėra iki galo įgyvendinama. Bent jau iš mano patirties per pastaruosius dešimt metų Manau, kad taryba turėtų pateikti pasiūlymą. Manau, kad decentralizuotom decentralizuotos agentūros pastaruoju metu labai sustiprėjo ir jos tikrai e, dirba, todėl reikia ir tą teisinę priežiūrą, turinio priežiūrą sustiprinti. Reikia institucijos, kuri septynias savaitės per savaitę dirbtų ir atliktų, vykdytų šią veiklą, garantuotų būtent, mm, prisimtų šitą atsakomybę. E, iš esmės esmės, kai agentūra vienintelė yra atsakinga už savo veiksmus, tai jinai kliūna į tokius spastus. Mūsų bendras tikslas turėtų būti užtikrinti e, veiklos vykdymo priežiūrą. Norėčiau pasidžiaugti, kad bendras darbas valdyboje ir su laikinai einančių direktoriaus pareigas davė vaisių E jau buvo priimta didžioji dalis e, pasiūlytų rekomenduotų priemonių, e, priemonių, kurias rekomendavo auditorių rūmai. Tai vyko ir vidinės kontrolės procedūros, kurios pagreitino darbą. Ir 19 metais buvo pasiekta pažangos ir įdarbinti devini nauji darbuotojai e, vadovaujančiose pareigose ir tik tai šešios vietos liko neužpildytos. Tikimės, kad ponia Grigori, naujoji direktorė, kuri prieš kelis mėnesius pradėjo darbą, konsoliduos šį darbą ir gyvenis visas rekomendacijas. Ir taip ESO patikimumas tik dar labiau sustiprės. Komisija ir toliau stebės šių priemonių rekomendacijų įgyvendinimą. Kalbant apie Olafo ataskaitą, ten buvo kalbama apie atsakomybės sritis ir agentūros veiklą. Mes kartu įgyvendiname priemonės, kad nebeivyktų tokių incidentų. Komisija stebi ESO valdymą, kad, kad ši agentūra būtų valdoma tinkamai ir galėtų gyveninti savo tikslus. Jau prieš trejus metus mes pateikėme pasiūlymą, kad ESO turėtų būti pakeista į Europos migracijos agentūrą. Mes to prašome valstybių narių ir parlamentų. Mūsų atsižvelgti į mūsų pasiūlymą ir kad būtų įmanoma tai įgyvendinti. Taigi kol kas tiek. Dėkoju. Suteikiu žodį ponui Zdechovskijui. Dėkui, paim předsedající. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė, pranešėjau. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Sarvama pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Šiandieną jo prane, e, pristatymas taip pat buvo puikus. Jis labai aiškiai apibūdino visas problemas. Aš Maltoje kasmet e, lankausi ESO, Europos prieglapščio paramos biure. Ir prisimenu 2017-aisiais, kaip jie man pasakojo, kaip jie norėtų plėstis, e, gauti naujų užduočių ir veiklų. Ir jie sakė, kad norėtų tapti viena iš svarbiausių institucijų ES. O kas gyvyko po skandalo? E, ši agentūra buvo visiškai sutripta dėl to, kas įvyko toje agentūroje, iš tikrųjų yra, mm, tame biure iš tikrųjų yra skandalinga. Negalima to e, pateisinti. Dėkoju ir Olafui, kaip ir um, audito rūmams už bendradarbiavimą šiuo klausimu. Ir tai, kas paaiškėjo po tyrimo, aiškiai parodė, kad visoms kitoms agentūroms tai reikštų jų veiklos pabaigą, jeigu jos drįstų elgtis taip pat. Labai dėkoju. Dabar ponia Walters, socialistų frakcijos vardu. E, Europos prieglopščio paramos biuras yra labai svarbus Europos partneris kovojant su migracijos iššūkiais. Vis didėjantis nestabilumas prie Europos sienų iš tikrųjų sukėlė labai daug politinių problemų ir reiškia dažnai ir žmogiškasias tragedijas. Ir ESO e, užduotis iš tikrųjų yra labai didelė. Jis turi koordinuoti Europos politikas prieglapščio srityje, taip pat e, turi gerinti bendros prieglapščio sistemos įgyveninimą, taip pat teikti paramą tokiom šalims kaip Graikija ir Italija, kurios patiria ypač didelį spaudimą. Ir ESO e, įgyvendindama šias užduotis turi gauti tur, ir, turi, ir, ir turi užtikrintą e, socialistų paramą. 2017 ir anksčiau dėja, aišku, buvo padaryta tam tikrų netitikimų ir tos, tie netitikimai buvo susiję tiek su personalų valdymu, tiek su išlaidų valdymu. Ir rytoj dėja socialistų frakcija negalės balsuoti už 2017 biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Tačiau pasakė tai norime pasakyti ir ESO e, padarytą pažangą pasikeitus vadovybei 2018 ir naujoji direktorė ponia Gregori iš tikrųjų padarė didžiulę pažangą pažangą, tvarkydamasi su praeities problemomis ir pateikdama nuoseklų veiksmų planą ateičiai. Ji nusipelno visos paramos įgyvendinant šias veiklas. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad rezoliucija, dėl kurios balsuosime rytoj, pabrėžia taip pat ir teigiamus aspektus. E, ir dabar e, esoje vykstanti pažanga iš tikrųjų turėtų leisti jai e, pradėti naują etapą ir susitelkti į savo sudėtingas užduotis, o būtent Europos prieglapšio politiką. Ir tikiuosi, kad dabar galėsime jau eiti pirmin, kadangi galiausiai mums reikia šio biuro kaip svarbiausio partnerio, sprendžiant bendrus migracijos iššūkius ir siekiant išvengti tolesnių žmogiškų tragedijų prie mūsų sienų. Dėkoju. Pone Strugarijų dabar Renių frakcijos vardu. Kalbėsiu rumunų kalbą. Manau, kad e, mes turime išreikšti paramą e, šiam biurui, nes jis yra svarbus mūsų partneris e, tačiau reikia atsakingai e, valdyti išlaidas, e, kadangi tie, tos lėšos ateina iš Europos mokesčių mokėtojų kišenių. Taigi labai e, atidžiai reikia žiūrėti, kaip leidžiamos valstybinės lėšos. Taip pat reikia atsižvelgti į asmenų, asmenių duomenų apsaugą. Ir tas biuras e, e, turi taip pat būti valdomas tinkamai. Negalima pateisinti šitiekos milijonų mokesčių mokėtojų pinigų išvaistimo. Ir reikia, kad mes čia galėtume užtikrinti šios institucijos tinkamą funkcionavimą, kadangi uh, Europoje negalime turėti tokių, tokio lėšų švaistimo ir netinkamo naudojimo. Reikia taip pat susitelkti į konkrečius veiksmus ir turime nepamiršti taip pat ir labai, sv... kad šis biuras yra svarbus įgyveninant prieblušio politiką. Tačiau E, biudžeto įgyvenimo patvirtinimas yra, e, nėra kažkoks formalumas, e, tai yra Europos parlamento prievolė. Nega, turime parodyti, kad tokio, tokie dalykai kartotis negali ir nebus priimtini. Ir tai turi būti žinutė visoms Europos agentūros. Dėkoju. Dabar ponia von Gramont Tubadel. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. ES reikia e, funkcionuojančios ir veiksmingos Europos prieglapščio pirmos biuro. E, tiek piliečiai, tiek mes, e, Europos parlamento nariai, tikimės, kad visos institucijos laikysis etinių, finansinių ir kitų mūsų sąjungos taisyklių. Noriu pasveikinti ESO naujosios direktorės Nino Grigori ir jos komandos pastangas savo darbe, jie laikosi veiksmų plano ir tikrai pasiekė didelės pažangos, kaip jau buvo minėta. Šiuo metu e, biuras taip pat plečiasi tiek biudžeto dydžio prasme, tiek e, darbuotojų prasme. Jiems reikia kitų institucijų paramos, kad taptų to, tuo biuru, kurio, kurio mums reikia, biuru, kuris įgyvendintų savo e, užduotis ir prievolės, kuris pateiktų, pa, padėtų kitoms šalims ir trečiosioms šalims ir tiems prieglapšio prašytojams, kurie atvyksta į Europą prašydami pagalbos. Ir kokiosgi, e, kokiogi biuro šio mes norėtume. Taip, mes norėtume, kad jis būtų ir toliau mūsų partneris, bet negalime patvirtinti 2017 biudžeto. Tikimės, kad tai pavyks padaryti kitais metais. Dėkoju. Joachim Kuh. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau priminti, kad Tai kalbame apie 2017 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas EASO. Nekalbama apie jo egzistavimą, ar norim uždaryti EASO ar panašiai. Nes čia kartais išgirdžiu tokių žinių grasinančių, kad, na, tiesiog stebiuosi, juk mes kalbame tik tai apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai biudžeto vykdymo patvirtinimas yra susijęs su išlaidomis, pajamomis ir panašiai. Ir 17 metų biudžetas, biudžeto patvirtinimo yra, patvirtinimas yra pateiktas ir jau kaip girdėjome, maždaug 10 procentų lėšų buvo panaudota netinkamai ir būtent apie tai mes ir kalbame, kaip kad uh, Mes negalime patvirtinti įvykdymo, jeigu 10 procentų yra netinkamai panaudota. Tai apie tai yra visa diskusijos esmė. Ponas Černecki. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Pone pirmininkė, komisijos nariai gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo bendradarbiavimą ir už, labai, už tai, kad jūs turite labai aiškę, stiprią asmenybę ir visuomet turite savo nuomonę, nes ne visuomet politika yra pasiruošę ginti savo nuomonę. Tai, apie ką šiandien kalbame, yra išskirtinė situacija, nes labai retai nutinka taip, kad iš savo pareigų pašalinamas kokios nors įstaigos vadovas, ypač kai kalba eina apie tokias svarbias įstaigas kaip ES agentūras. Šios agentūros veikia nepaprastai svarbu, dirbanis paprastai svarbu darbą. O čia kalbame apie da, Europos prieglobščio paramos biurą, kuris padeda mums tvarkyti su migracijos krize. Ir ši problema yra daug kam aktuali. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, Šių metų biudžetas buvo įgyvendintas, buvo įvykdytas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tie, kurie pamokslauja kitiems, rašinė, kaip reikia naudoti lėšas, labai dažnai patys yra susitepę ir turi savo nuodėmių. Dėkoju, Urban Krespo. Ačiū. Aš ką tik buvau Morijos pabėgėlių stovykloje Lesbo saloje ir mačiau, kaip ten pažydžiamos žmogaus teisės ir kokia bloga situacija. Socialinės organizacijos pirmiausiai kalba apie ESO veiklą, kad neužmoka sąskaitų, dėl to, kad e, nėra pakankamai darbuotojų ir taip toliau. E, visiškai atme, atmeta, sistemiškai atmeta prašymus irakiečių arba sirų. Tai yra diskriminacija tam tikrų tautinių atstovų atžvilgių. Ir tą daro būtent Europos priegaušio paramos biuras. Ir elgesi netinkamai su migrantais. Taigi, ponai, mums reikia uh, tokio, tokio biuro, kuris remtųsi žmogaus teisėmis, o ne tokio, kuris pirmiausia orientuotųsi Europos e, išorės politiką. Dėkoju. Lakos, Joanis. Joanės Lagos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos prieglaušio tarybos biuras susidūrė su rimtomis problemomis. Ir tos problemos e, daug ką pasako apie tai, kaip kartais bandoma pasipelnyti iš migraci migracijos krizės. Kad ne visuomet skaidriai veikia visi, kas turėtų padėti e, suvaldyti tą krizę. Uh, Ir nepamirškime, kad čia kalba eina ne vien apie tai, kad netinkamai išmokėtos lėšos, bet e, apie nevyriausybinės organizacijas, kurios tiesiog vagia ES lėšas. Ir labai svarbu neapsiriboti vien diskusijomis čia, šioje salėje. Mes turime užtikrinti, kad e, prokurorai viską tinkamai ištirtų, nes akivaizdu, kad yra žmonių, kurie pelnosi iš sunkios migrantų. Da, sunkaus migrantų likimo. Tokių yra ir mano šalyje. Aš kalbu apie įvairias nevyriausybinės organizacijas ir jų atstovus, kurie yra da, įvykdę tikrus nusikaltimus ir jie turi būti patraukti atsakomybėn. Dėkoju. Toliau Lobės Kekijar. Ačiū pirmininkė komisijos narė Atingeri. Mano komitetas pritarė ESO agentūros atidarimui, kad kurtų bendrą prieglopšio politiką, nes šis biuras uh, siūlo konkrečias priemonės paremtas duomenimis. Ir tai labai svarbu, e, sprendžiant prieglopšio prašymo problemas. Bet taip pat e, labai gaila, kad e, reglamentą užblokavo taryba ir todėl neįmanoma reformuoti prieglopšio sistemos Europoje. Todėl prašau komisijos e, remti atblokavimą šio paketo. Be to, auditorių rūmai rado 16, 17, 18 metais e, tam tikrų netitikimų Todėl tikimės, kad e, valdysenos planas, kurį paruošė šis biuras, būtų kaip kompromisas, kurio mes tikimės, kad galėtumėm e, ir toliau remti šio biuro veiklą. Dėkoju pirmininkė. Ačiū. Bernhard Siminiuk, ačiū pirmininkė prieglopšio politika yra katastrofiška o ESO yra pinigų švaistimo mašina. Kaip pranešimas rodo, mums nereikia prieglapščio agentūros, mums reikia uh,